Iš SND ir ALDE gavome prašymus dėl paskirimų į komitetus ir delegacijas. Jeigu nebus pateikta prieštaravimų ar pastebėjimų, bus laikoma, kad tie asmenų pasiūlymai į pareigas patvirtinti